gegužės 9 dieną, gerbiami kolegos, Europos dieną Robertas Šumanas paskelbė garsioje Šumano deklaracijoje ir <clears throat> buvo padėtas pamatinis akmuo dabartinės Europos Sąjungos rūme. Kiek žinau, dar nėra sutapusi Europos diena su Europos parlamento plenarnės sesijos diena. Todėl noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti susirinkus į šį iškilmingą posėdį. Šumano dienos posėdį, kai buvo <clears throat> įkurta Europos anglės ir plieno bendryje pirmiausiai buvo įkurta siekiant užtikrinti e, technologinę pažangą ir kadangi su technologijomis dabar jau susitvarkėme, tai e, galime dabar leisti mūsų orkestrui padaryti muzikinę įžangą. Labai ačiū Strasbūro konservatorijos atstovams už šią puikią muzikinę įžangą. Gerbiami kolegos, 1950 gegužės 9 dieną Roberas Šumanas ištarė šiuos sakinius pasaulinė taika negalės būti išsaugota be nepasitelkus kūrybinių jėgų, kurios atsvertų kylančias grėsmės. Europa nebus sukurta vienu įpū. Ji bus sukurta įgyvendinant konkrečius darbus, pirmiausiai užtikrinant solidarumą ir taiką. Šiandien Europa išgyvena audringus laikus, galbūt jos netgi laukia pats rimčiausias ištvirmingumo išbandymas. Ir labiau nei bet kada Europai reikia drąsių piliečių, kurie išpažįsta Europos vienybę, kurie sugeba pažadinti žmonės iš letargo miego ir priminti jiems pačius svarbiausius aspektus. Ir vieną iš tokių žmonių aš norėčiau pacituoti. Jis kalbėjo, tiksliau aš pacitavau ir <clears throat> svarbiausi dalykai tai yra taika, solidarumas ir abipusė pagarba ir būtina juos, šios aspektus stiprinti, stiprinti tai ne kas mus skiria, o tai kas mus vienyje, ponios ir ponai. Pribrendo laikas Europai kovoti už šią Europą ir mes neturėtume leisti, kad mums vadovautų Europos vienybės priešininkai. Ir mes galime drąsiai, užtikrintai ir išmintingai vesti į priekį savo Europos Sąjungą. Praėjusį penktadienį turėjau galimybę Vatikane klausytis popiežiaus Pranciškaus. Jis uždavė klausimą, kas įvyko su Europa, su humanizmo, žmogaus teisų, demokratijos ir laisvių čempionė. Kas atsitiko su Europa, kuri yra poetų, filosofų, menininkų, muzikų, mokslininkų, tėvynė? Kas vyko, atsitiko su tautų Europa, Europa pagimdžiusi tiek didžių vyrų ir moterų, kurie sugebėjo ir buvo pasirengę paukoti savo gyvybę siekdami apginti savo brolių ir seserų garbę ir orumą. Popiežius e, savo kalboje paraginamus grįžti, atsigręžti į Europos tėvus steigėjus, kurie buvo pasirengę ieškoti alternatyvių naujų, naujoviškų kelių pasaulyje, kuriame Visi buvo įbauginti karo grėsmės. Ir jie <clears throat> ėmėsi savo darbų ne todėl, kad turėjo kažkokią e, idėją, norėjo vadovautis, o todėl, kad norėjo kurti naują taikos bendradarbiavimo modelį, kuris būtų atsvara tai smurto ir prievartos idėjai, kurios e, akivaizdoje jie užaugo. Taigi, ponios ir ponai, dar kartą noriu pakartoti, kad mes neturėtume leisti, kad mūsų vadovautų Europos priešininkai arba mus nuvestų klystkeliais. Mes turėtume drąsiai užtikrinti ir išmintingai vesti Europą į priekį. 2014 lapirčio 6 dieną didis žmogus kalbėjo šiame parlamente, daktaras Denis Mukveigi. Ir jis pasakė štai ką. Pasaulyje, kuriame keičiasi vertybės ir kuriame prievarta tampa kasdienybės dalimi ir gauna tokias formas, kurių niekas anksčiau negalėjo įsivaizduoti Pasipriešinti šią prievartai reiškia iš karto tapti disidentu. Denisas Mukuvėgė taip pat pasakė, kad pagrindinės ES vertybės sudaro žmogaus teisės ir žmogaus teisės mus drąsina ir turėtų visus drąsinti, skatinti, pasinaudoti žmogaus teisėmis kaip priemonės siekiant e, kurti ir saugoti demokratiją ir teisinę valstybę, <clears throat> teisinės valstybės principus kitose pasaulio dalise taip pat ginti taiką ir demokratiją. Ir šis puikus gydytojas, kurį Europos parlamentas apdovanojo Sakarovo premiją, čia pareiškė vilti, kad Europos Sąjunga jam taip pat taps viltimi, galinčia padėti apginti žmogaus orumą ir žmogaus teisės, taip pat ir jo šalyje. Ir žmogiškasis orumas ir žmogaus teisės yra daug svarbiau nei kažkokie tai ekonominiai ar finansiniai rūpešiai. 2016 lapkričio 3 dieną Nigerijos valstybės prezidentas Buhari mums čia šioje salėje pasakė, kad jūsų problema yra tai, kad jūs stengiatės apginti savo gerovę, savo turtus. Mūsų problemos yra skurdas, epidemijos ir nepakankamas techninis išsivystimas, techninis atsilikimas. Taigi, kodėl mes tai taip greitai pamirštame? Visą tai, ko siekia šie žmonės savo tautų labui, žmonėms, su kuriais jie gyvena, yra savame suprantamas dalykas. Todėl ir mes privalome nesibaiminti Europos priešininkų, turime drąsiai, užtikrintai ir išmintingai vesti ES į priekį. Portugalijos valstybės prezidentas balandžio 12 dieną ištarė šiame parlamente šios žodžius. Jis sakė, kad aš priklausau kartai, kuriai integracija į ES ir Europą buvo svajonė, neatskiriama nuo socialinio teisingumo, demokratijos ir žmogaus teisių. Europa, apie kurią aš svajoju. Europa, kuri tiek kartų nugalėjo barbariškumą ir totalitarizmą sugebės įveikti taip pat ir religinio fanatizmo ir terorizmo grėsmės. Šis žmogus nuoširdus Europos integracijos šalininkas štaris šios žodžius šioje salėje. Buvo per pirmąjį rinkimų turą savo šalyje išrinktas didžiulio balsų dauguma valstybės vadovų, perinktas valstybės vadovų. Tai dar vienas ženklas patvirtinantis, kad demokratija reiškia <clears throat> aiškias pastangas ir sutapatinamas su aiškiomis pastangomis stiprinti Europos vienybę. Ir mes drąsiai, išmintingai ir nusekliai tokių žmonių padedami turėtume kovoti už savo Europą ir vesti ją į priekį. Ir būtent dėl to Tomas Ilves, Estijos valstybės vadovas, kuris čia kalbėjo vasario antrą dieną, sakė štai ką. Ar migracija, ar euras, ar karinės agresijos, nekalbant jau apie technologinių pokyčių atnešamus iššūkius. Jeigu kylančias problemas spręsime grįždami prie nacionalinių valstybių modelių, tai grįšime taip pat ir į laikotarpį prieš prasidant antrajam pasauliniam karui, kuriame buvo vadovavimasi principu dantis už dantį santykiuose su kaimynais ir <clears throat> kuri buvo nenaudinga visiems, kuomet vyravo stipriojo teisė ir mes Europos istorijoje tą jau matėme per daug kartų. Šios žodžius pasakė šalies atsikračiusios komunistinės diktatūros vadovas. Diktatūros, kurios atsikratė sukilę šios šalies žmonės ir šalies, kur įstojo Europos Sąjunga tam, kad bendromis pastangomis bendroje valstybių ir tautų šeimoje kurtų taip pat ir savo šaliai Estijai taiką demokratiją ir gerovę. Grįžimas prie nacionalinių valstybių modelių, taip sakė mažos, tik neseniai atgavusios savo nepriklausomybę šalies vadovas, nuves mus į laikotarpį, kurį išgyvenome prieš antrąjį pasaulinį karą. Manau, kad jis yra teisus. Todėl verta kovoti už Europos integraciją. Šią Šumano dieną verta kovoti. Šią dieną, kai Europai akivaizdžiai yra kilusi grėsmė, kuomet Europos dvasia nesulaukia pakankamos paramos, nors aš asmeniškai esu visiškai įsitikinęs, kad didžioji dalis Europos piliečių, kaip ir anksčiau, pasisako už tarp valstybinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą tarp tautų ir laiko šį bendradarbiavimą geriausių būdų įveikti tokias krizės, su kuriamis dabar susidurime. Ir dabar, kuomet pradėjo sviruoti mūsų bendrasios vertybės ir pradeda trūkti solidarumo, būtina prisiminti šių vyrų ir moterų žodžius, taip pat prisiminti Robero Šumano žodžius, kuris pasakė, kad Europos per vieną dieną nesukursime ir kad Europai reikalingas solidarumas. Taip, dabar pribrendo laikas kovoti už Europą. Visi europiečiai, kurie tiki šiuo transnacionalinės demokratijos modeliu ir laiko jį geriausių būdų siekiant užtikrinti sanglaudą ir saugumą, dabar turi atsistoti ir ilgiau netilėti ir aiškiai pareikšti savo simpatijas Europai, šiai Europai. Ačiū uždėmesiu.